Joje tarybos vardu norėčiau suteikti žodį ministrui Diego Lopes Garido. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė už tai, kad suteikėte galimybę pasisakyti šiuo darbo tvarkės klausimu. turime pristatyti pilietinės visuomenės ir tautinių mažumų situaciją Baltarusijoje. ES yra labai susirūpinusi dėl to, kad situacija Baltarusijoje pablogėjo, ypatingai kalbant apie žmogaus teisų padėtį. Baltarusijoje neegzistuoja nuomonės laisvė, nuolat didinamas spaudimas žiniasklaidai, priimami įstatymai, kuriais ribojamas naudojimasis internetu, taikomos atitinkamos persiekimo priemonės opozicijos atžvilgių, tai reiškia, kad bendrai situacija Baltarusijoje blogėja. Vasario 16 dieną ponia Ešton paskelbė pareiškimą, Ji kaip vyriausiai išorės politikos įgaliotinė išreiškė susirūpinimą dėl Lenkų mažumos padėties Baltarusijoje, nes kai kurie jos atstovai buvo užpulti saugumo struktūrų darbuotojų. Ir e, ponios Ešton pareiškimas buvo perdotas oficialiais diplomatiniais kanalais Baltarusijos vyriausybei. Pirmadienį mes svarstėme užsienio reikalų taryboje šį klausimą. Ir manau, kad dar turėsime ir vėliau galimybių grįžti prie šios temos. Taryboje pasisakė Lenkijos ministras ir savo pasisakymą išreiškė susirūpinimą dėl to, kad arba galbūt netgi būtų galima pasakyti, kad jis išreiškė tam tikrą suglumimą dėl to, kaip sistemingai yra persekiojami tam tikri Lenkų mažumos atstovai Baltarusijoje. Nelieka jokių abejonių dėl to, kad ES privalo išreikšti savo susirūpinimą dėl tokios įvykių raidos ir privalo situaciją išanalizuoti. Yra labai svarbu atitinkamą poziciją perduoti ir Baltarusijos e, vyriausybės atstovams dėl to, kad būtina laikytis ESBO kontekste prisimtų įsipareigojimų dėl žmogaus teisų ir mažumų teisų apsaugos. Užsienio reikalų ministrų taryboje, apie kurią ką tik minėjau, buvo priimtas sprendimas paraginti ES valstybės imtis atitinkamų veiksmų ir atitinkamos institucijos atkreipti dėmesį į dabartinę situaciją Baltarusijoje. Manau, kad e, tiek Europos Sąjunga, tiek e, jos piliečiai turėtų stengtis įtakoti Baltarusijoje vykstančius procesus, kurie pažeidžia žmogaus ir mažumų teisės. Mažumų teisės, ypatingai Baltarusijoje, yra labai svarbios. Be to, manau, kad yra labai svarbu nukreipti įvykių raidą ir procesus Baltarusijoje atitinkama linkme. Ir tokiu būdu vystyti ES kaiminystės politiką rytų Europoje. Pirmkas, ačiū už pasisakymą. Komisijos vardu dabar pasisakys komisarė Kristalina Gergyva, prašau. Ačiū, ponas pirmininkė. E, pirmininkaujantį valstybę padarė pareiškimą, jie atspindėjo vyriausios vyriausios įsigaliotinės e, baroninės Ashton poziciją ir ta pozicija išreikšta labai aiškiai, tvirtai. Dabar norėčiau e, išreikšti susirūpinimą dėl blogėjančios žmogaus teisų padėties Baltarusijoje, pirmiausia dėl e, Lenkijos mažumos teisų. Tai labai rimtas atsitraukimo pavyzdys E, kalbu apie demokratiją Baltarusijoje per pastarosius keletą metų. Jos padėtis blogėja. Taip pat turime mes vis tik tai toliau dirbti su Baltarusija, tęsti bendravimą, nors tai gali būti ir sunku. Nebūtinai tik per vyriausybinius uh, E, kanalus mes galime stiprinti rytų partnerystėje pasitelkti, bet galime pasinaudoti ir tiesioginiais kontaktais tarp žmonių, nes jie yra e, patys svarbiausi, dirbant su Baltarusija, e, tikri studentų mainai, tikros verslo galimybės kultūriniai mainai galėtų tapti platformą, per kurią mes įtrauksime Baltarusijos žmonės. Ir uh, išlaikysime galimybę žengti demokratijai į priekį Baltarusijoje. Dar norėčiau pasakyti, kad nežiūrint padėties pasikeitimo per pastarosius porą metų, komisija ir toliau norėtų dalyvauti procese, norėtų, kad būtų paskatintas pozityvus vystimasis, kad būtų sustiprintas e, dalyvavimo procesas, kaip kad buvo prieš dviejus metus. Dėkoju Jums už pareiškimą. Dabar ponas Hunar Jokmark, EPP vardu. Dėkoju, pirmininkė. Dėl komisijos ir tarybos veiksmų mes galime šiandien svarstyti šį klausimą. Turime aiškiai pasakyti, kad šiandien mes vieną incidentą. Mes kalbame apie uh, diktatoriško žiauraus režimo vykdomą persekiojimą. Ir šis persekiojimas yra nukreiptas ne vien prieš tautinių mažumų atstovus, bet ir apskritai prieš uh, uh, žmonių teisės. Ir aš manau, kad mes turime kelti šius klausimus dialogę su režimu. Dialogas turėtų vykti e, dviemis kryptimis. Kai mes atsiveriame Baltarusijai, mes turime reikalauti, kad ji įvykdytų mūsų reikalavimus. Kol kas ji to nedaro. Ji netėse duotų pažadų ir nesilaiko duotų įsipareigojimų. Aš norėčiau labai aiškiai pasakyti ir pabrėžti, kad tai nėra vien Lenkijai aktuolus klausimas. Baltarusija yra kaimininė ES šalis. Ji uh, yra rytų partnerystės dalyvė. Ir šiuo metu matome, kad režimas Baltarusijoje vis labiau atsitraukia. Jis nenori plėtoti atviraus dialogo su ES. Ir mes turime reikalauti labai aiškiai, kad Baltarusijos valdžia gerbtų tautinės mažumas, žmogaus teisės ir kad nutrauktų žiaurumus bei parodytų, kad ji turi valios plėtoti dialogą su ES. Turime aiškiai tą pasakyti reži e, Baltarusijos režimui. Mūsų dialogas turėtų būti nukreiptas e, į e, žmogaus teisų e, klausimus. Baltarusija nėra vien ją valdantis režimas. Tai yra žmonės, gyvi žmonės, studentai, paprasti visuomenės nariai. Ir mes turime toliau tęsti dialogą su pilietinė visuomenė, reikalaudami, kad Baltarusijoje būtų gerbiamos žmogaus teisės. Dėkoju. Ponas e, Krišian Vigenin. Ponas pirmininkė, komisarė, pirmkančio šalies atstovė. Socialdemokratų vardu aš norėčiau užsakyti mūsų susirūpinimą dėl žmogaus teisų padėties Baltarusijoje. Ir ypač į, dėl pastarųjų įvykių Baltarusijoje. Mes norėtume kalbėti tų Baltarusijos žmonių vardų, kurie negali naudotis savo pagrindinėmis e, laisvėmis. Ir jie gyvena 21 amžiuje. Visi suprantame, kad tai nepriimtina. Ir negalime su to taikstytis. Svarbiausias klausimas, e, į kurį turime atsakyti, yra štai koks. Kur mes norime, kad Baltarusija eitų, kokią kryptimį jį judėtų ir kaip mes galime ją nukreipti tą linkmę. Ne, mes norime, kad demokra... Baltarusija būtų demokratiška šalis, kad joje veiktų demokratiškai išrinktos uh, institucijos, e, kad joje uh, veiktų demokratiška centrinė valdžia, atvirai veiktų jų savivaldybės. Ir be abejo, mes norime, kad Baltarusija priartėtų prie ES. Taigi atrodytų viskas aišku. Kaip pasakyti antrą klausimą, kaip mes galime paskatinti Baltarusiją įgyvendinti visus šios dalykus? Likšulinė politika davė šiokių tokių rezultatų, tačiau jų nepakanka. Be to, rezultatams pasiekti prireikė labai daug laiko. Ir mes per pastarąsias savaitės matė, pastebėjome, kad mes turime elgtis kur kas aiškiau, kur kas griežčiau. Aš vadovausiu delegacijai, kuri rytoj vyks į Baltarusiją tam, kad susipažintų su padėtimi šalyje. Ir kaip šios delegacijos vadovas, aš norėčiau pasakyti, kad mes manome, kad komisija taryba Europos parlamentas turėtų parengti bendrą strategiją, kuri sustiprintų kiekvienos institucijos veiksmus. Baltarusijos atžvilgių. Ir mums reikia labai konkrečių dokumentų, mums reikia konkrečių veiksmų planų, konkre, konkretaus, konkrečių gairių. Nepakanka plėtoti tik tai ekonominę partnerystę su Baltarusija bei vykdyti programas pagal rytų partnerystę. Dėkoju už tai, kad kalbėjote socialistų, socialdemokratų vardu. Toliau kalbės ponas Gerbandi, liberaldemokratų vardu. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat manau, kad e, klausimas, kurį šiandien svarstome, yra aktualus visam regionui. Mes jau kalbėjome apie Janukovičiaus išrink, e, išrinkimą į prezidento postą Ukrainoje. Akivaizdu, kad šis prezidentas bus labai nuolankus Rusijai. Turime tai aiškiai suvokti. Dabar kalbame apie Baltarusiją ir tai, ką prezidentas Lukašenko išdarinėja su savo e, šalyje gyvenančiais Lenkais, irgi parodo, kad e, jam Rusija yra mielesnė nei mes. Europos Sąjunga pernelik ilgai buvo nusigręžus nuo rytų. Mes e, buvome apie jas pamiršę. Aišku, kad dabar turime aiškiai pasmerkti Baltarusijos veiksmus e, Lenkų tautinės mažumos atžvilgių. Tačiau ar mūsų politika neturėtų būti atviresnė? Ar neturėtume galvoti apie vizų režimą, negi turėtume kalbėti apie e, energetikos politiką, ypač tokių šalių kaip Ukraina ir Baltarusija atžvilgių? Esu įsitikinęs, kad mes Europoje turėtume skirti kur kas daugiau dėmesio šioms šalims, nes tai tikrai būtų labai palankus mūsų vidaus politikos poslinkis. Dėk, dėkuoju žaliųjų frakcijos vardu, ponia Hautala. Ačiū, pirmininkė. Kodėl šis klausimas yra įtrauktas į darbo tvarkę? Priežastys yra visiškai aiškios demonstracijos, kuriuose buvo suimti 40 Lenkų mažumos atstovų vyko ir turime tos veiksmus e, pasmerkti, tačiau vyksta ir kitokio pavudžio diskusijos, apie kurias kalbėjo kolega Vigeninas. Parlamentas priėmė sprendimą e, nusiųsti į Minską atitinkamą delegaciją. Aš būsiu vienas iš keturių kolegų, kurie ten vyks. Mes turime e, surinkti informaciją apie situaciją susijusią su nuomonės susirinkimu, laisvę kitomis pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir laisvėmis. Privalome siekti, kad Baltarusija panaikintų mirties bausmę. Tai bus galimybė e, sustiprinti, pagilinti tarpusavio santykius tarp ES ir Baltarusijos. Ponas Černieckis. Pone pirmininkė, ponės ir ponai. Sprendimas nepriimti sprendimų taip pat yra sprendimas. Kovo mėnesio rezoliucija numatyta dėl Baltarusijos bus reikalinga, tačiau ji būtų buvusi reikalingesnė, jeigu būtų buvusi priimta anksčiau. Svarbu ne tik Baltarusijos valdžios politika Lenkų mažumos atžvilgių, svarbu yra apskritai, kokių standartų Baltarusija laikosi visų tautinių mažumų atžvilgių. Europa privalo reikalauti, kad Baltarusija gerbtų tokias teisės ir laisvės kaip nuomonės laisvė, žiniasklaidos laisvė, tautinių mažumų, religinių mažumų laisvė, susirinkimų laisvė. Jeigu Lukašenka nesupranta vertybių kalbos, tai jis tikrai suprastų sankcijų kalbą, tačiau nenorime sankcijų, kurios pakenktų Baltarusijos visuomeniai. Sankcijos turi apsunkinti gyvenimą Baltarusijos politikams, kurie nesilaiko demokratinių standartų. Europos Sąjunga privalo reikalauti ko nors mainais, teikdama paramą Minskui, taip pat ir politinę paramą. Pavyzdžiui, būtų galima įtraukti Baltarusiją tinkamą juodąjį sąrašą, tikliau sudaryti juodąjį sąrašą Baltarusijos politikų, kurie būtų neįleisti į ES teritoriją arba e, kaip nors suspenduoti Baltarusijos dalyvavimą Euroneste. Kinga gal dabar. E, dėkui, ponas pirmininkė. Aš labai smerkiu Baltarusijos valdžios veiksmus prieš Lenkijos mažumą ir mažumos bendruomenės, šios mažumos bendruomenės narius. E, čia reikia pirmiausia paminėti pagyvenusius žmonės veiksmai rodo, kad pažeidžiamos ne tik e, mažumos teisės, bet ir žmog, mažumų teisės, bet ir žmogaus teisės. Mes išgyvenome komunistinį režimą ir atpažįstamą e, metodus. Mūsų intergrupė visuomet pasisako už nacionalinių mažumų teisės ir jų besalgišką rėmimą. Mes prašome komisijos e, vyriausiosios įgaliotinės imtis konkrečių žingsnių ir pasiūsti aišku signalą Baltarusijos valdžiai. Jiems turi būti pasakyta, kad e, pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumų teisės, e, yra būtinas dalykas, norint sutvirtinti santykius tarp ES ir Baltarusijos ateityje. E, žmogaus teisų pažeidinimai negali būti laikomi vidaus dalykų. Negalima laikyti šio klausimo Baltarusijos Lenkijos vidaus reikalų. Tai yra ES klausimas, nes jau buvo pasakyta, kad kalbame apie kaiminystės politiką, apie rytų partnerystę. Ir prašome komisiją pasiūsti aiškų signalą ir imtis konkrečių žingsnių. Ačiū. Dabar ponas Liberatskis pusantros minutės kalbės. Ačiū pirmininkė, ačiū tarybai, taip pat komisijai už tai, kad taip greitai sureagavo į tai, kaip Baltarusija laikosi europinių standartų. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad čia neina kalba apie e, etninį konfliktą tarp Lenkijos ir Baltarusijos. Kalba eina apie žmogaus teisų pažeidinėjimą, apie nuomonės e, laisvės ribojimą, tautinių mažumų e, engimą, kodėl veiksmai taikomi Lenkų atžvilgių, todėl kad ta mažuma yra organizuota, demokratiška, skaitlinga, e, todėl kad e, vienas iš jos atstovų yra Milinkievičius, e, Sakarovo premijos laureatas, tai todėl buvo ir pradėta taikyti šį politiką pirmiausiai Lenkų mažumai. E, ponas Milinkievičius ir kiti Lenkų mažumos atstovai teigia, kad jie yra lojalūs Baltarusijos piliečiai, kurie siekia sortėjimo tarp ES ir Baltarusijos, siekia atitinkamo bendradarbiavimo ir pusiausvyros bei šalies demokratizacijos. Todėl mes turime irgi atitinkamai elgtis, turime atsiverti Baltarusijos piliečiams, palengvinti vizų režimą ir galbūt visiškai jo atsisakyti Gerai, kad rytoj Baltarusijoje vyksta mūsų faktų nustatymo misija, palauksime jų ataskaitos ir po to apsispręsime dėl tolesnių žingsnių. Ačiū. Pono Šimanskis vieną minutę pirmininkė, ponios ir ponai, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, mums buvo pažadėta, kad išorės politika bus žymiai veiksmingesnė. Tuo tarpu pas, išaiškėjo, kad mūsų vaidmo Haitėje buvo pavėluotas, ES nesugebėjo nesugeba susitarti dėl savo diplomatinio korpuso. Šiandien turėjome dar vieną galimybę kad parodytume, jog ES yra veiksminga. Taryba dėja atidėjo sprendimo, parlamentas negali reaguoti į e, žmogaus teisų pažeidinėjimus toje tai valstybėje, kurioje ES įtaka turėjo didėti. Atvirų durų e, politika ir mainų politika uh, nuvylė santykiuose su Baltarusijoje. Mes čia patyrėme eilinį pralaimėjimą, ES, jos pozicijos dar labiau susilpnėjo santykiuose su Baltarusija, apie tai puikiai žino Vašingtonas ir Maskva. Ir Minskas taip pat į tai atitinkamai reaguoja. Ačiū, ponas Jacek Protasevič, dvi minutės kalbės. Ačiū, pirmininkė. būdamas Europos parlamento delegacijos vadovų santykiams su Baltarusija, dažnai susitinku ne tik su Baltarusijos opozicinė, vyriausybinėmis organizacijomis, pilietinės visuomenės atstovas, tačiau su oficialios valdžios atstovas taip pat dažnai girdžiu iš jų lūpų argumentus apie tai, kad Baltarusija privalo turėti teisę savo nuožiūrą taikyti atitinkamus pasaulyje galiojančius standartus. Teoriškai ir ES negali daryti spaudimo šiai nepriklausomai suvereniai valstybei, nes sprendimus ten priima jos valdžia. Galima būtų sutikti su tokiu teiginiu, jeigu ne ties tarptautiniai e, standartai būtų uh, E, pasirašyti Baltarusijos per atitinkamas konvencijas ir e, žmogaus teisės yra jų sudarti, sudėtinė dalis. Neseniai vienoje nedidelėje Baltarusijos vietovėje, Vivencių kaime, Baltarusijos valdžia pasinaudojo policijos e, pajėgomis tam, kad galėtų vykdyti smurtinius veiksmus prieš tam tikrą gyventojų grupė daugiausiai pensinio amžiaus žmonės tam, kad e, gavę paramą iš užsienio galėtų pakeisti e, vieno pastato paskirtį ir panaudotų tą paskirtį Lenkų mažumos e, reikmėms. Tuo tarpu policijos paėgas pasitelkus ir ne E, pripažinus e, jokių teisinių standartų bei įrodymų buvo tas pastatas iš Lenkų mažumos atimtas. Tai dar vienas pavyzdys, kad Baltarusija nesilaiko tarptautinių standartų, e, kurių buvo pasižadėjusi laikytis. Galbūt reikia kalbėti apie sankcijas, tačiau tuo pačiu mes turime aiškiai užtikrinti, kad ta ekonominė parama, kurią teikiama Baltarusijai, turi būti susijęta su tam tikrais reikalavimais dėl e, demokratizavimo. Ponas Paleckis. Ačiū pirmininkė. Konfliktus ir nesusipratimus dėl Lenkų mažumos organizacijų Baltarusijoje valdžios institucijos privalo šalinti toj pat ir demokratiškai, nenaudojami jėgos ir prievartos. Kartu labai palaikyčiau gerbiamos komisarės požiūrį, kad reikia tęsti bendradarbiavimą ir palaikyti kontaktus tarp žmonių. rytoj į baltarusiją išvyksta pirmoji per daugelį metų oficiali europos parlamento delegacija. tikimės atvirų diskusijų ir su opozicija ir su valdžia parvežti iš minsko įspūdžiai dėl minėto konflikto o taip pat dėl e, e baltarusijos dalyvavimo euronesto parlamentinėje asamblėjoje galėtų pakreipti europos sąjungos santykius su baltarusija geresne linkme. Dar svarbesnis lakmuso popierėlis atidengsantis santykių perspektyvą, tai po dviejų mėnesių įvyksantis vietos rinkimai. Šį kartą tai neturėtų būti rinkimai be pasirinkimo, kai žiniasklaida pučiai vieną dūdą, opozicija lieka be balso ir ignoruojama, po nekontroliuojamo balsų skaičiavimo arti šimto procentų rinkėjų palaiko vieną politinę jėgą ir galų galę deputatai faktiškai skiriami, o nerenkami. Ačiū. Dziękuję panu. Pan Marek Migalski, jedna minuta. Ponas Migalskis vieną minutę dabar pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir taip pat e, noriu pasakyti, kad ponas Liberatskis gyrė ES e, institucijas už e, reakciją, tačiau mes dabar nepriimame atitinkamų sprendimų, rezoliucijų nepriimame. Tačiau noriu pasakyti, kad komisaras atsakingas už plėtrą dabar e, nesima atitinkamų sprendimų ir nežinau, kam tokia padėtis galėtų būti naudinga. Aš manau, kad ponios komisarės pasisakymas yra ne tik, kad e, nepakankamas, tačiau jūs netgi nepasinaudojate galimybę per tas dvi minutės, kurias e, paskirėte savo pasisakymų dėl Baltarusijos kalbėti garsiai. Kalbant apie e, žmogaus teisų pažeidinėjimus, mes turime aiškiai pabrėžti, kad pažeidinėjimas ne tik Lenkų mažumos teisės, tačiau apskritai žmogaus teisės Baltarusijoje. Pone Bauer, pusantros minutės. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Tai, ką mes sužinojome apie padėtį Baltarusijoje, akivaizdžiai liūdėja, kad yra pažeidinėjamos Lenkų mažumos teisės bei negerbiamos ap, apskritai žmogaus teisės. Diktatoriai nuolatos stengiasi uh, į kalėjimus uh, uždaryti opozicijos narius ir aš puikiai žinau tą iš savo patirties Slovakijoje. Politikai labai, esantis valdžioje labai dažnai įvardyja opozicijos narius kaip priešus bei visai juos dėl to persekioja. Nedemokratiniuose režimuose mažumų teisų nieks negerbė. O, ne, o nepamirškime, kad tautinių mažumų teisės yra neatsiejama žmogaus teisų dalis ir Pagarba joms yra tvirtinta atitinkamuose žmogaus teisų konvencijose. Ir negalima manyti, kad žmogaus teisų e, pažeidinėjimai tai yra tik tai šalies vidaus reikalas. Ir Europos parlamentas negali pritarti Baltarusijos ambasadoriaus uh, mintims ir žodžiams. Negalime leisti, kad Baltarusijos valdžia ir toliau pažydinėtų tautinių mažumų teisės bei e, persikėtų opoziciją. Dėkuoju. Toliau procedūrą prašau žodžio. Ponas Mikolaš. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Su didžiuliu susidomėjimu klausiausi komisijos narės pasisakymo. Uh, turiu prisipažinti, kad aš tikėjausi išgirsti kur, kur, kur kas e, griežtesnių žodžių. Jei jūs e, būtumėt pasakius e, šią kalbą prieš dvi savaitės, ji būtų tokia pat, kaip ir tai ir tokia, ką išgirdome šiandien. Tai yra visiškai nepriimtina. Mes turime imtis veiksmų. Tie, kas kalbėjo apie sankcijas šiandien, pamiršo, kad mes Baltarusijai jau taikėm gan griežtas sankcijas, tačiau jos nepasiteisino. Nepakanka vien sakyti, kad mes remsime Baltarusijos pilietinę visuomenę. Nes bet kas, kas e, yra lankęsis Baltarusijoje, puikiai žino, kad pilietinė visuomenė tik tai formuojasi šioje šalyje. Manau, kad mes turime priminti Baltarusijos valdžiai, kad ji turi tam tikrų pareigų savo žmonėms. Reikia remti nepriklausomos žiniasklaidą, nepriklausomos televizijos kanalus. Reikia galvoti ir apie tai, kaip mes galėtume padėti Baltarusijos studentams studijuoti Europoje. Dėkuoju. Mikrofon. Ponas Petrovskis. Dėkoju. Pirmininkė, ponios ir ponai, Europos parlamentas praeitoje kadencijoje patvirtino kelias rezoliucijos dėl Baltar Baltarusijos kuriuose ragino Baltarusijos režimą nustoti pažydinėti žmogaus teisės. ES parodė nemažai geros valios, panaikindama dalį sankcijų, tačiau matome, kad e, Baltarusijos valdžios e, vykdomas tautinių mažumų, ypač Lenkų mažumos persikėjimas yra, yra visiškai nepriimtinas. Persikėjimai yra vykdomi be jokių teismo sankcijų. Ir nuo jų nu, labai daug kas nukenčia, skaitant ir Sakarovo premijos laureatus. Aš manau, kad mūsų parlamentas turėtų ne vien tvirtinti labai griežtas rezoliucijas, bet ir turėtų labai aiškiai reikalauti, kad Baltarusijos valdžia imtųsi realių veiksmų. Ir be to, ponia Aštun, e, e, pagal 33 straipsnį, e, sutarties straipsnį turėtų reikalauti, kad situacija, žmogus teisų situacija būtų gerinama Baltarusijoje. Ponas Lizek, pirmininkė, komisarė, labai gerai, kad mes kalbame apie Baltarusiją parlamente, tačiau nepakanka kalbėti. Šiandieną Europos Sąjunga ir komisija turėtų pabandyti ir parengti strateginį planą, kuris mums pasakytų, kaip paremti nevyriausybinės organizacijas, pilietinę visuomenę, opoziciją ir laisvą žiniasklaidą Baltarusijoje. Kalbame apie demokratiją, žmogaus teisės. Tie dalykai mums atrodo natūralūs, nes ES pagrįsta jais, tačiau Baltarusijos visuomenė yra žmonių, kurie gali tik pasvajoti apie tas vertybės. Mes E, turime tikėtis, kad Europos komisija galiausiai pateiks strateginį planą, kur, e, kuriame bus parašta, kaip bandyti padėti šiai visuomeniai. Pone Kolarska Bobinska. Jos nėra. E, tuomet suteiksiu žodį ponui Lopes Garido, kuris pasisakys tarybos vardu. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Išklausęs diskusijos galiu pasakyti, jog visiškai pritariu e, pasmerkimo žodžiams dėl žmogaus teisų pažeidinėjimų Baltarusijoje. Šiuo konkrečiu atveju e, tai susijęs su Lenkų mažuma Baltarusijoje. Bet e, tai daro įtaką ir Europos Sąjungai E, ne dėl to, kad mažuma susijusi su e, es valstybė nare, bet ir dėl to, kad matome, jog labai rimtai pažeidinėjamos mažumų teisės. Mūsų reakcija būtų tokia pat, jeigu kalbėtume ir apie bet kokią kitą mažumą, ne tik Lenkų e, mažumą. Šiandien sakiau, kad žmogaus teisės yra universalios, taigi tai nėra E, nieko bendra su ES reakcija dėl konkrečios, tai yra Lenkų mažumos. Mes darytume tą patį ir kitos mažumos atveju, nes žmogaus teisės yra universalios. E, matome, kad režimas pažeidė žmogaus teisės, tačiau neturėtume bausti tos šalies piliečių. Todėl manome, jog Baltarusijai yra svarbu dalyvauti rytų partnerystėje. Ir, kaip kad sakė komisarė Georgieva, tiesioginiai kontaktai tarp žmonių yra labai svarbus. Daugelis narių taip pat sakė, jog reikia nuolat bendrauti su Baltarusijos valdžia ir aiškiai kalbėti apie žmogaus teisų pažeidinėjimus toje šalyje. Apie tai kalbės ponė Ašten, vyriausioji įgaliotinė. Ji dirba šiuo klausimu e, labai daug kartu su pirmininku Buzeku, kuris kaip tik ir pirmininkauja šiam posėdžiui. Lady Ashton lankysis e, Ukrainos prezidento inauguracijoje. Tikiuosi, kad ten bus ir ponas Lukašenka, tai galbūt bus galima iškelti šį klausimą. Taip pat ES užsienio reikalų taryba imsis šio klausimo. Jis labai svarbus ir labai esu patenkintas, kaip jau sakiau, kad diskusijos šiandien dėl jo vyksta parlamente. Ačiū. Dėkuoju, ministrė, o dabar komisijos vardu ponė Georgieva. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau keturis aspektus aptarti. Apibendrinant diskusiją, pagarba pagrindiniams žmogaus teisėms yra ES išorės santykių pamatas ant kurio mes statome bet kokius santykius su kitomis valstybėmis, taip pat ir Baltarusija. Demokratinės situacijos pablogėjimas Baltarusijoje neprasidėjo prieš savaitę, nors situacija per tą laiką ženkliai pablogėjo. Situacija blogėti pradėjo 2009 metų vidurį. E, lapkričio mėnesį 2009 ministrų taryba paragino komisiją, paprašė komisijos pateikti pasiūlymus, parengti bendrą laikinai planą, e, teikti pagalbą Baltarusiai vykdant reformas. Komisija pateikė tokio plano projekto, projektą ir dabar uh, E, vyriausiai įgaliotinė, manau, kad e, galės e, pradėti gyveninti šį planą, taip pat atsižvelgdama ir į faktų nustatymo misijos ataskaitą, kuomet šis sugrįž iš Baltarusijos. Turint omenyje pastarųjų dienų įvykius Baltarusijoje, ir atsižvelgiant į faktų nustatymų misijos ataskaitą, mūsų e, priemonių planas e, galės e, būti užbaigtas. Pabaigai noriu pasakyti, kad perestroika Sovietų Sąjungoje prasidėjo 90-mečio pabaigoje ir ji suteikė galimybę vykdyti studentų ir profesinius mainus Mano atveju aš galėjau studijuoti Londono ekonomikos mokykloje ir tai visiškai kardinaliai pakeitė mano gyvenimą, aš galėjau tapti žymiai naudingesnė savo šaliai. Demokratinių kanalų atverimas tokioms valstybėms, kurios kenčia nuo priespaudos režimo, mes, europiečiai, iš tikrųjų galime tokioms valstybėms padėti. Ir aš dar kartą pasikartosiu, kad Labai svarbus yra žmonių tarpusavio kontaktai, parama verslui ir nepaisant pakankamai didelių kliūčių ir e, sunkumų bei nepagarbos mažumų teisėms, ką mes smerkime, aš, aš nepaisant to noriu pakartoti savo raginimą ir toliau išlaikyti kontaktus, išlaikyti santykius su Baltarusija tam, kad jos žmonės galėtų vieną dieną pradėti gyventi laisvame pasaulyje. Pirmkas, ačiū, diskusija šiuo klausimu baigta, balsuosime per plenarnę sesiją Kitas e, darbo tvarkės punktas yra žodinis paklausimas 15 metų po Pekino programos Junktinių tautų veiksmai. Žodinio paklausimo autorė yra mūsų kolegė Eva Britsvenson, ją ir suteikiamas